prieš, susilaikė, atmestas. 16 dalis, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 pirminis tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 kas už, prieš susilaikė patvirtinta 30 pirminis tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta 34 pirminis tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaikė patvirtinta antroji, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 35 dalis pirminės tekstas, keturios dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė patvirtinta antroji, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta trečioji, už, prieš, susilaikė patvirtinta ketvirtoji, už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pirmasis pakeitimas vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 38 dalies pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas už, prieš, susilaikė, atmesta. 56 tosios dalies trys atskiros dalys, kas už pirmąją, prieš, susilaikė, patvirtinta antro, dėl antrosios ir trečiosios vardiniai balsavimai. Prašau. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame. Trečioji, atsiprašau, balsuojame, prašau. Trečioji dar kartą pakartoja pirmininkas. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 57 punktas, 3 dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta toliau. 58 dalis, pirminis tekstas, dvi dalys, kas už pirmąją, prieš, susilaiko, patvirtinta antroji dalis, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau, devintoji konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš, patvirtinta, 29 citata patvirtinta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 43. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas. Kas? Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti atmestą. Ir konstatuojamosios dalies F punktas, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, trečioji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta, ketvirtoji dalis <coughs> už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ir dabar visas rezoliucijos projektas, taip kaip buvo pakeistas šiuo balsavimu, prašau balsuoti elektroniškai. Visi pabalsavo. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau McAllister pranešimas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šeštas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtosios dalies priminis tekstas, kas už, prieš susilaikė patvirtintas. Septintas pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta penktosios dalies, dvi dalys, pirkas už pirmą, prieš susilaikė at, patvirtinta, kas ant, dėl antrosios, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta, tryliktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tada pirminis tekstas atkrenta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Dešimtas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 44 dalis vardinis balsavimas. Prašoma patikrinti dėl dešimtojo pakeitimo. Gerai, va, tada balsavimas elektroninis. Dešimtas pakeitimas. <clears throat> Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 44 dalis, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 46. Dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 56, dvi dalys, kas už pirmą, kas prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 12 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antras kas už, prieš susilaikė atmesta. 70 punktas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaikė <clears throat> patvirtinta. Konstatuojimų dalis, E punktas, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, atmesta. Visa rezoliucija, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėm balsuoti. Rezoliucija patvirtinta. Toliau Danžan pranešimas. 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta pirminis tekstas, dvi dalys, kas už pirmąją, prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis punktas, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta ant 20 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 21 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo, baigiant balsuoti? Atmesta 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta 23 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirminis tekstas, vardinis balsavimas, prašau. Ir visi pabalsavo, baigėme balsuoti. Patvirtinta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 punkto originalus pirminis tekstas, trys dalys, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta, dėl antrosios dalies balsuojame elektroniškai. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Patvirtinta trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, irgi dvi dalys ir abu balsavimai elektroniniai, prašau. Baigiame balsuoti. <clears throat> Atmesta. Balsuojame. Ne, dėl antrosios dalies nebereikia balsuoti. 26 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 27 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias už, prieš, susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl pirminio teksto 16 punktas 2 dalis. Pirmoji vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikome, patvirtinta. 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas vardinis balsavimas, prašom. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. 30 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pirminis 21 paragrafo tekstas padalintas į dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Na, patikrinkime, balsuojame dėl penktojo pakeitimo, baigėme balsuoti. Atmesta. 31. <clears throat> Kas už? Prieš? Atmesta. Šeštas pakeitimas vardinis balsavimas. Atmesta. Pirminis 24 punkto tekstas, prašau. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 26. Pirminis tekstas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Prašau balsuoti laikinį balsavimą. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Devintas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 37 punkto dvi dalys. Kas už pirmą? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Antroji, antroji dalis vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 43 punkto pirminis tekstas. Dvi dalys. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta Patvirtinta antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 48 punkto pirminis tekstas. Vardinis balsavimas. Patvirtinta. 39. Kas už, kas prieš. Dar kartą kartuoju. 39. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 11. Vardinis balsavimas. Prašau. Baigiam balsuoti. Atmesta. Dvyliktas vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. Tryliktas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 64 pirminis tekstas, vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 33. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 66. Pirminis tekstas taip pat vardinis balsavimas. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 34. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 68. Punkto originalus tekstas. Prašau balsuoti. Baigiam. Patvirtinta. Toliau 69. Pirminis tekstas, taip pat vadinis balsavimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 14. Pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 73 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 38 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Tada pirminis tekstas atkrenta, 15 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo, baigėme balsuoti atmesta. 16. Vardinis balsavimas. Prašau. Baigime balsuoti. Atmesta. 35. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 106 dalis, pirminis tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 107 pirminis tekstas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 111 pirminis tekstas, dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, o antroji dalis vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos atitinkamai pakeistos rezoliucijos, vadinamas balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta wir kommen dann zur entschließung betreffend den standpunkt des europäischen parlaments zur konferenz dėl Europos parlamento pozicijos, dėl konferencijos, dėl Europos ateities. Šeštas. Pakeitimas, prašom balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17. Vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 36. Taip pat vardinis. Prašau. Atmesta. 16. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 37. Vardinis balsavimas. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 38 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 39 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigime balsuoti. Atmesta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 19 vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 41 vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 42 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 43 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 44 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 23 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirminis septintosios dalies tekstas, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntosios dalies pirminis tekstas, prašome balsuoti, vardinį balsavimą. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 46 taip pat vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Devintoji dalis, dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtosios dalies pirminis tekstas, vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 48 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 49 taip pat vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 50 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 75 vardinis balsavimas, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 72. Patikrinsime 69, sako pirmininkas, prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 72 vardinis balsavimas, prašom. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. Turbūt pirminis tekstas atkrenta, tada 52 vardinis balsavimas, prašau. 74 taip pat vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 70 taip pat vardinis, prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirminis tekstas atkrenta. 53 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė, atmesta 73 vardinis balsavimas. Baigėme balsuoti. Atmesta. 54 irgi vardinis, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta septyniasdešimt šeštas pakeitimas, tačiau čia buvo pasakyta, kad bus dar žodinis pakeitimas. Kolega Front, prašau. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau čia pateikti žodinį pakeitimą. Ir pakeisti žodį Strasbūras žodžiu Briuselis. Tai yra ta vieta, kur yra dauguma ES institucijų ir aš manau, kad svarbu piliečiams siūsti stiprų signalą, kad jų požiūrį yra atsižvelgiama, kad tai yra rimtas dalykas ir kad piliečių susitikimai vyks Briuselėje, o ne Strasbūrė ateityje. Kolega Freund, pagrindimai yra neleistini. Ar kas nors, pra, kas nors nori paprieštarauti šiam pasiūlymui. Taip, 40 kolegų atsistojo, tuomet žodinis pakeitimas yra neleistinas. Taigi balsuojame dėl 76 pakeitimo, taip kaip jis buvo suformuoluotas iš pradžių. Prašom. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 55. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 18. Pirminis tekstas dvi dalis. Dėl pirmosios balsuojame vardiniu balsavimu. Prašau. Tai. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta dabar antroji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. 50, 75 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 75 kas už, 57 atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 24 kas už, dvi dalys už pirmąją, už prieš pirmąją atmesta. Dabar antroji dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 58 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 59 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 60 vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 61 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 62 už, prieš, susilaikė atmesta. 63 vardinis balsavimas, prašau. Baigime balsuoti. Atmesta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 25 vardinis balsavimas, prašau. Baigiam balsuoti. Atmesta. 65 vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 66 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis vardinis balsavimas, prašau. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti atmesta. 60 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 27 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 67 kas už, vardinis balsavimas, atsiprašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 28 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 29 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 30 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 31 už, prieš, susilaikė. Atmesta. Septintas pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 32. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas. Vardinis balsavimas. Prašau. Atmesta. Dešimtas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 33 taip pat vardinis balsavimas. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. 12. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13. Vardinis balsavimas. Ar visi pabalsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34. Vardinis balsavimas, prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. 35 taip pat vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl visos atitinkamai pakeistos rezoliucijos vardinis balsavimas. Prašau. Ar visi pabalsavo? Patvirtinta. Visiems labai ačiū. tisztelt kollégák kérem csendben hagyják el a termet dear colleagues i ask you to leave gerbiami kolegos ir kolegės ramiai išeikite iš salės quiet manner we are going to start the explanation of taip pat pradėsime balsavimo motyvo paaiškinimo procedūrą labai ačiū kaip sakiau E, bus aiškinami balsavimo motyvai visų kitų, kurie nenori dalyvauti šioje dalyje posėdžio, prašau išėti iš salės tyliai. Prašyčiau dar kartą išeinant laikytis tylos. Kągi, pirmiausia, pasakysiu, kad yra labai daug pas, norinčių pasisakyti paaiškinimų dėl balsavimo, dėl balsavimo metu. Todėl mes turėsime nutraukti savo pasisakymus be 15.3 tam, kad pasiruoštume 15 valandos diskusijoms, o galėsime visus likusius pasisakymus išklausyti rytoj per pasiaiškinimų dėl balsavimų procedūrą arba juos galima taip pat pateikti ir raštu. Kolegos, pradėsime e, balsavimo motyvų paaiškinimo procedūrą. Pradėsiu nuo žaliojo Europos kursų ir pirmiausia, žaliojo kurso ir pirmiausia kalbės ponas Kelham. Uh, uh, Pirmininkė, Europos žalesis kursas valstybėms narėms leis perėti prie e, mažos taršos visuomenės sukūrimo, tačiau dabar mes išgyvename tik pradinį etapą. Pirmininkė nutrauk galbėtoje prašo kitų laikytis tylos. Aš net ir pats negirdžiu nieko, net ir savęs, sako kalbėtojas. Okay, then I okay, became more quiet. You. The floor is yours. Dabar jau tyliau šiek tiek prašom. Pirmininkė, Europos žalesis kursas leis valstybėms narėms pereiti prie uh, e, šeimos taršos, netaršios e, visuomenės, bet tai yra tik pradžia. Aš balsavau už šį kursą, kadangi tai yra rimtas planas, kuriuo siekiama atsakyti CO2 emisijų mūsų ekonomikoje, bet pirmiausia, mes turime atlikti tris užduotis. Pirmiausiai, reikia užtikrinti, kad padėsime bendruomenėms perėti prie mm, žemos taršos e, sistemos ir teisingai bus. Ir dabar antras pasiūlymas, e, iš karto reikia priimti sprendimus, o ne vėliau. Ir trečias dalykas, turime užtikrinti, kad privatus verslas e, dirbtų iš vien su vyriausybėmis. Nebeturime laiko planetai išsaugoti. Matome įsišėlusius gaisrus Australijoje ir mes turbūt visi esant iš čia esame išsigandę. Mano šalyje labai daug audrų, kas yra neįprasta. Ir mes turime suteikti viltį žmonėms, viltį, kad kažką iš esmės pakeisime, nes be vilties žmonės pasiduos. Aš norėčiau paraginti uh, visų pasiklausyti Jacintos Arden, e, Naujosios Zelandijos ministrės pirmininkės kraidų kalbos, kuri įkvėpė mūsų viltims. Kalba skirta tam, kad apsaugotume mūsų planetą ir ateitį. Dėkoju. Ačiū. Kolegos, norėčiau prašyti kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Jeigu e, taip e, elgsimės visi galės pasakyti po minutę, ponas Huk. Tai yra vienas iš šimčiausių ES ateities veiksmų. Žalisis kursas tai yra bandymai sustabdyti klimato kaitą ir apsaugoti bioveroviai. E, sistema veiksmų turi būti patvirtinta Europos ir tarptautiniu mastu tarša e, niekuomet neapsiribo ir neapsiribos valstybių sienomis. Kiekvienas asmuo, vietos bendruomenė turi pradėti veikti. Pavyzdžiui, mano mieste tarša tris kart viršė leisnės ribas. Ir e, kol kas matome, kad ministras pirmininkas, parlamentas leidžia tam tęstis. Mums reikia daugiau uh, aplinkoskos projektų. Pavyzdžiui, mes siekėme atsisakyti visiškai e, plastiko mūsų mieste ir tokiu būdu reikės spręsti problemas. Žalesis kursas e, bus skirtas tam, kad apribotume žalą, apsaugotume vaikus, būsimas kartas. Ir mes e, turime užtikrinti, kad gamta nebus užlugdyta ir pasieksime naujas technologijas užtikrinti švaresniai, žalesniai ateičiai. Dabar Jones, ponė Jones, vieną minutę. Prašom, ponė Jones. Dėkuoju. Klimato kaita, aplinkos ypatingos, aplinkos ypatingos situacijos e, kelia labai rimtas problemas visam pasauliu. Reikia daryti viską, kad rastume išeitį. Mums Europoje reikia tvaresnio ekonomikos e, modelio, kuris atitiktų uh, šio dešimtmečio poreikius. Reikia taip pat aplinkos ausityje pažangos ir turime nieko nepamiršti, imdamėsi veiksmų, nei asmens, nei viena, nei, nei vienos vietos. Nuo Rumunijos iki Airijos reikia imtis veiksmų. Jungtinė, e, Jungtinės karalystės taip pat geografinė teritorija yra ten didžiulė teritorija, kuri turi sitraukti, kad kažką pakeistume. Belsas pirmasis paskelbė apie klimato ypatingą situaciją ir mes turime dirbti su kaimynais. Turime ir norime dirbti kartu. Europos žaliasis kursas turi uh, E, visą Europą vesti ilgų tvaraus augimo kelių. ES yra lyderė pasaulio klimato veiksmuose ir žaliasis kursas turi užtikrinti, kad aplinkos saugos ekonominė socialinė politika bus plėtojama taip, kad užtikrintume teisingą, sąžiningą pertvarką ir kad prisidėsime prie pramonės, ekonomikos, socialinių pokyčių ir visi e, turi prisidėti ar būdami ES ar už jos ribų. Dabar Bompard Guo. Manuel Bompard. Gerbimi kolegos, gerbima pirmininkė, parlamentas ką tik kalbėjo apie ekologinę aplinkos ypatingąją situaciją ir dabar reikia veikti atitinkamai, galvojant apie tą ypatingą situaciją, kurios egzistavimui mes pritarėme, sutikome su tuo, kad yra tokia ypatinga situacija ir reikia imtis atitinkamas deramas priemonės, kol kas taip nėra. 55 procentais dabar e, siūloma sumažinti e, šiltame efekto sukeliančių dujų emisijas, bet per ante, ankstesnę kadenciją tas buvo padaryta. Mes iki 30 metų turime 55 procentais sumažinti tas emisijas, kitaip nieko nebus. Toliau reikia labai e, rimtų problemų bendrosios žemės ūkio politikoje bendrojoje, nes Kitaip mes negalėsime e, užtikrinti ekologinės pertvarkos žemės ūkio. E, reikia taip pat e, kritikuoti, griežtai žiūrėti į ES tarptautinius priekybos susitarimus ir juos atitinkamai pakoreguoti. Kitaip mes nepalaikysime tų siūlomų veiksmų. Ugyancsak egy perc. Have all the answers yet. Today... Pone Stiegrut, Na, iš tikrųjų mes kalbame apie kelionės pradžią, bet iš tikrųjų išgyvename e, tokį momentą, lik ES išsilaipintume nulyje. Bet e, tas pažadas, kad išsilaipinsime menulyje, kad sukursime CO2 požiūrį neutralią ekonomiką, e, reikia pagalvoti ir apie visas e, pasiekmes padarinius. Jeigu apie tai negalvosime, tai bus tik populizmas. E, invest... na, jeigu investuojame vienur, tai reiškia, kad neinvestuosime kitur. Ir šimtų milijardų eurų skirimas klimato kaitos veiksmams ir neinvestuojant į sveikatos priežiūrą, į technologijas, kurios yra augimo pagrindas, nėra labai geras dalykas e, tai, kad nėra skatinama CO2 požiūrių neutrali brandolinė energetika, rodo, kad um, ES um, masto um, svarprotiškai mums reikia e, politikų, kurie pakreiptų mus kitų e, kursų ir aš šiandien balsusiu prieš. Ačiū dabar ponė Šoidrova iš FP frakcijos. Ponios ir ponai, Europos parlamento pozicija dėl e, žaliojo kurso Europai yra labai reikšminga. Aš tikėjausi, kad ta pozicija bus ambicinga ir racionali, bet panašu, kad vis dėlto yra daugiau ambicijų nei racionalumo. Balsuodamas aš susilaikiau ir man svarbiausios yra dvi temos. Visų pirma, žemės ūkis, nes reikia tvaraus žemės ūkio ir mes turime pripažinti, kad jį sukursime tik teikdami paskatas ūkininkams laikytis e, žaliojo kurso tikslų ir sąlygų. Mes turime ūkininkams suteikti naujų galimybių kovoti su klimato kaita. Šioje srityje pasiūlymas yra priimtinas, bet nepriimtinas yra pakeitimas dėl atominės energetikos. Taip pat šiame pranešime yra pripažįstamas subsidiarumas ir galimybė valstybėms narėms uh, apsispręsti dėl savo mm, energetikos rūšių, energijos rūšių. Bet labai svarbu pripažinti ir atominę energetiką, nes e, ji yra svarbi kovos e, su klimato kaita dalis, bet dėl to nebuvo balsuojama, dėl to aš susilaikiau. Ačiū. Pone Joveva. Ačiū pirmininkė, balsavau už rezoliuciją dėl žaliojo kurso, kadangi joje yra išdėstytos Europos, tiksliai išdėstytos Europos parlamento ambicijos. Tai yra subalansuotas pasiūlymas, kuriuo yra siekiama sukurti klimato požiūrių neutralią ekonomiką ir tai turėtų sudaryti, sukurti sveikas e, sąlygas, gyvenimo sąlygas e, žmonėms Europoje. Klimato kaita ir nauja ekonomikos paradigma yra labai svarbi, labai svarbu į tai įtraukti visus suinteresuotusius asmenys, regionės institucijas, eilinius piliečius ir tuos, kurie turi ekonominių interesų. Šioje rezoliucijoje kalbame apie CO2 neutralumą, tai svarbu ir verslui. ES turi atlikti vadovavimo vaidmenį, tačiau prie mūsų prisijungti ir, turi prisijungti ir likęs pasaulis. CO2 neutralumas yra būtina priemonė, tačiau tai yra ir galimybė, proga paraginti ir kitas pasaulio valstybės sekti mūsų pavyzdžių, kad ateityje galėtume išvengti žalingų padarinių. Ponas Polčiak, ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Pritariau šiam pasiūlymui, nes pasirink, akivaizdžiai pasirinkta teisinga kryptis. Tai yra didelis iššūkis ir ES, ir kitoms šalims, ir valstybėms narėms, įskaitant Čekiją. Vis dar turime regionų, kurie nėra pasirengę tam perėjimui, pertvarkai ir nesugebės pačios įgyvendinti tikslo. Bet žinoma, tai yra iš, ir iššūkis modernizuoti e, Europos ekonomiką. Bet man susirūpinimą kelia tai, kad e, kai kurie pakeitimai, kuriems buvo pritarta, nėra naudingi ir labai gaila, kad neparėmėme atominės energetikos. Ir man taip pat keista, kad parlamentas nenori išvardyti tų priemonių padarinių tai mane nuvylė ir dėl tokio nusivylimo aš paprastai susilaikyčiau balsuodamas, tačiau nenorėjau vis dėlto skatinti neigiamų jausmų ir galiausiai pritariau rezoliucijai. Mes turime prisiminti, kokią žalą darome savo planetai ir reikia dėl to imtis priemonių. Ačiū. Toliau Čeli Weimer, SKR frakcijos. Na, galvojau, kad ponas Vaimers pasisakys, dabar Veronika Vrečionova. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Nebalsavau už šį pasiūlymą, nors pritariu vairiems tikslams, pažiūrėjau, biologinės įvairovės didinimui, miškų apsaugai, Vis dėlto kai kuriuose srityse yra pateikti kraštutiniai pasiūlymai ir jie nepadės mums pasiekti tikslų, e, bet e, sukels, reikš labai didelę naštą piliečiams. Ir man kyla klausimas, ar tie, kurie balsavo už, ar jie klausė savo rinkėjų, ar jie sutinka su, pavyzdžiui, energijos kainos, šildymo kainos padidėjimu. Taip pat ar klausėte savo rinkėjų, ar jie pritarė darbo vietų naikinimui. Nemanau, kad jų, jūs turbūt savo rinkėjams tokių dalykų nesakote, juos slepiate. Pasižiūrėkime, kas vyksta kai kuriuose šalyse. Yra daug streikų, nes padidėjo kainos. Taigi man kyla klausimas, kaip viskas vyks toliau. Dabar ponas Filip, ponė Filips, e, žalių frakcijos vardu. Uh, ES turi dabar pradėti kovoti su klimato krize ir žalėsis kursas yra labai svarbi politinė priemonė, kurie turi padė, turėtų padėti mums pereiti prie CO2 neišskiriančios ekonomikos. Ir e, iš tikrųjų žalieji čia atliko labai svarbu vaidmenį. Europos parlamentas galiausiai pradeda kalbėti apie tai, kad reikia atsižvelgti į mūsų planetos apribojimus, reikia atsisakyti iškastinio kūro ir taip pat siekti, kad moteris stovėtų žaliojo kurso centre. Tačiau balsavimas dėl žaliojo kurso nereiškia darbo pabaigos. Mes žalieji ir toliau skatinsime komisiją įgyvendinti tikrą žaliai kursą, kur, į kurį būtų integruota ir socialinė apsauga, didinami aplinkosaugos užmojai ir taip pat e, būtų konsultuojamasi su piliečiais, rengiant piliečius asamblėjas. Dabar ponas Volis. E, na, pirmininkė, iš tikrųjų yra daug dalykų žaliajame kurse, pavyzdžiui, E, yra sakoma, kad renovacijos sąnaudos neteks patiems pažeidžiamiausiams, taip pat yra daroma nuoroda ir į mikroplastikus, taip pat aš pritariu ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, bet nepritariau visai rezoliucijai, kadangi buvo peržengta per daug ribų ir iš tikrųjų Mm, ne, nėra atsižvelgiama į klimatą ir neligybę, visiškai ignoruojamas Merkursur sustarimas, taip pat e, gyriamos dujos kaip pereinamasis kūros, o tai yra tikra beprotybė, taip pat e, atsisakoma naujos E, pasiūlymų dėl BŽUP. Iš tikrųjų, BŽUP daro didelę žalą. Yra skiriama 60 milijardų, mokesčių mokėtojų pinigų, 60 milijardų eurų mokesčių mokėtojų pinigų subsidijoms, o šeimos ūkiai yra e, žlugdomi, taip pat sunku išgyventi ir biologiniams, ekologiniams ūkiams. Ir, mm, kalbama apie emisijų sumažinimą 55 procentais iki 2030 metų ir iš tikrųjų turime atlikti kitokį vertinimą. Claire Valley. Dabar deliai. Ačiū pirminkė. Europos Sąjunga e, iš tikrųjų labai daug padarė, lyginant su kitomis šalimis, kovodama su klimato kaita. Aš balsavau prieš rezoliuciją, nes ji apgailėtina ir tikrai neatspindi to, ką mes turime padaryti, e, spręsdami tą milžinišką krizę, su kuria susidūrę esame. Mes kalbame tik tai, tačiau ne, kartais pamirštame apie interesus, kurių reikia atsisakyti. Atmesta pakeitimas, kuriame kalbame apie tai, kad šimtas didžiausių įmonių yra atsakingos už daugiau negu 70 procentų visų emisijų. Mes kalbame apie sąžininkos pertvarkos e, fondą, bet daugumą lėšų skiriame bendrosios žemės ūkio pro, politikos programs, e, kurios tik tai pristės prie desnių emisijų. Taip pat kalbame apie anglies tolesnį naudojimą, taip pat e, kariniai ginklų pramoniai milijardai skiriami, o, užuot, ne, o ta pramonė labai rimtai veikia mūsų klimato anglies pėdsaką. Mes turime galvoti iš tikrųjų apie klimato ypatingąją padėtį ir, ir taikyti tinkamas priemonės. Dabar ponas Gliuk. Gerbiamos ponios. Ponios ir ponai, mes ne su viskuo sutinkame, kas buvo šioje rezoliucijoje. Tačiau mes nenorėjome jos ir atmesti. Nes mes esame tiesiogiai išrinkti ES atstovai. Ir mums tenka ypatinga atsakomybė kalbant apie klimatą ir klimato kaitą ir aplinkosaugos aplinkosaugą. Yra kritinių punktų, sakysim, sertifikatai, transporto klausimai ir mes kai kurių paminėjimų negalime suprasti. Visos rytis, kuriuose yra prekiaujama sertifikatais, visose tose sritise yra pasiekti tikslai ir mes juos arba mes juos ketiname pasiekti, Ten, kur tų sertifikatų nėra, CO2 sumažėjimo mums pasiekti nepavyko, taigi mes turėtume išplėsti sertifikatų taikymo sritį ir į pastatų sritis ir visas tas sritis, kur šita sistema dar nėra taikoma. Dėkoju. Tariau socialdemokratų frakcijos vardu ponas Bruglės. Čia glasovausim za Europskį zelenį dogovor. Dėkoju. Aš balsavau už šią rezoliuciją, nes šis dokumentas yra būtinas. Man šiek tiek trūksta čia socialinės dimensijos, mūsų ekonomistiškas mąstymas nėra pateisinamas, jeigu mes nekreipiame dėmesio į socialinę dimensiją. Be jos ES ir Europos demokratija neteks žmonių paramos. Jeigu žalesis kursas bus naudingas tik tai kai kuriems, o išlaidos už šio kurso laikymasi bus padalintos tarp visų. Tai nėra jokios abejonės, kad žmonės tuo piktinsis ir dėl su tuo nesutiks. Dar yra laiko pasitaisyti. Mes galime priimti rezoliuciją, kuri sustiprintų Europos žaliojo kurso socialinę dimensiją. Ačiū. Toliau vieną minutę kalbės Jean Miller. Merci, Madame la Présidente. Euh, nous tenons à rappeler. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau visiems priminti, kad esame nusiteikę, pasiryžę būti pirmaujantieji, kovojant už klimato, prieš klimato kaitą ir už biologinę įvairovę. Bet norėčiau priminti, kad šios nuostatos bus privalomos valstybėms narėms ir tokiu būdu ES gauna per daug ir totalitarinių įgaliojimų. ES politika yra išdėstyta visame tekste, todėl mes parengėme e, papildomą alternatyvę rezoliuciją, kurioje į visą tai žvelgiame daug realistiškiau ir daug parlamento frakcijų ir toliau remia tokį silpną susitarimą, konsensusą, kuris gali būti labai žalingas europiečiams ekonominė ir socialinė prasme. Todėl norėčiau Jums priminti, kad yra labai svarbi ekologija, tačiau mes susilaikome. Halbert, ačiū. Prieš 50 metų liūtai, tigrai ir vilkai visiems buvo iškilęs pavojus, dabar e, vilkai klesti. Kodėl? Todėl, kad liūtai gyvena e, neturtingose šalyse, tigrai vidutinėse, vidutinio turtingumo šalyse, o vilkai neturtingose šalyse. Ir buvo parengta rezoliucija dėl to, kaip rūšys klesti sovietinis komunizmas – buvo išsiplėtojęs. Ir mes matome, kokia situacija. Nu, papildomas miško sodinimas, e, rūšių įvedimas. Ir visa tai vyksta tose šalyse, kurios yra atvėrusios savo rinkas ir kurios yra pakankamai turtingos. Bet jeigu norime išsaugoti viską, tai turime grįžti prie konservatorių politikos. Ačiū, Aleksandr Vondra toliau. EKR vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Žalėsis kursas siūlo daug dalykų. Kaip būtų galima taupyti išteklius, kaip būtų galima atnaujinti miškus, ištaukoti vandenį. Visas dokumentas yra per daug radikalus, nerealus, tikslai nerealistiniai. Dėl to negalim, negaliu jam pritarti. Kai siekiame uh, tikslai sumažinti išmetimus iki 2030, 2030 metų yra nere, nerealūs. Ir sumos numatytos yra tikrai juokingos, tai yra lašas jūroje. Mes esame pasiryžę remti brandolinę energetiką, kuri padėtų pereinamojų laikotarpiu ir kurie padėtų tiems, kurie turi naudotis ir atnaujinti šildymo sistemas. Todėl balsavau prieš. Ačiū. E AKR er Džambatski. Viena minutė. Ponios ir ponai, griežtai prieštalauju vadinamajam žaliajam kursui ir ne tik todėl, kad tai yra keistas dokumentas, naujas, naujo, atspindintys naują kultą ir psicho, psichinės neurozės, tačiau jaučiame ir hipokritiškumą. Kaip bal, drįsote balsuoti už tokį dokumentą? E, prieš keletą mėnesių buvo balsuojama už kitą kontroversišką dokumentą, kuris buvo nenaudingas Bulgarijai ir kitoms rytų Europos šalims. Kai kalbame apie anglies, anglį, tai ji yra labai svarbi, bet to mes nepritarėme ekologiškiausiai energijos formai brandoliniai energetikai. Tuo pačiu matome, kaip visa gamyba yra perkeliama į Kiniją. O mes prie to prisidedame. Toliau ponegil. Labai pritariu Europos žaliajam kursui. Iššūkis yra didžiulis. Mums reikalinga ištisa revoliucija ir nepakanka to, ką daro vyriausybės. Mes turime įtraukti į šią veiklą piliečius, o visa našta ir kaina neturi atitekti tiems, kurių pajamos mažiausios. Turime užtikrinti, kad populistai nesinaudotų žmonių baimėmis dėl pokyčių. Ir mes turime užtikrinti, kad žmonės suprastų, koks svarbus jūsų darbo testinumas ir koks svarbus mūsų planetos tvarumas. Didžiuojuosi savo darbo ekon komitete, galėjau e, imtis vadovaujamojo darbo šioje srityje. Džiaugiuosi, kad balsavau už dokumentą ir jį rėmiau. Ačiū a következő állásfoglalási indtvány amit végigbeszélhet. ačiū. Kitas klausimas. Susitarimo dėl Junktinės karalystės išstojimo iš ES nuostatos dėl piliečių teisų gyvendinimos ir stebėsena. Pirmasis pasisakys Billy Kellen. Minutė. Renew frakcija. Oh, sorry, Atsiprašau, sako pirmininkė ne, nepastebėjau, kad jis išėjo, nes pasisakė anksčiau. Jackie Jones, SND frakcija, prašom.